E, posėdžio pradžiai pasidalinsiu informaciją. Keturi punktai. Na, gavau informacijos apie tai, kad Suksabo buvo skirta e, Nobelio premija dėl savo veiklos ir kovos už demokratiją, jis vis dar tebėra kalinamas.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 kitomis institucijos. Ir manau, kad pasiekęs mano kadencijos vidurį esu jums kalingas štai tokią apžvalgą. Dar šiek tiek informacijos. Pagal įprastinę teisėkuros procedūrą trečiadienį kartu su taryba